Okay, colleagues, uh, please um, take your seats. And... Kolegos, sėskime, pradėkime. Sveiki sugrįžę po vasaros atostogų. Malonu visus vėl matyti. Taigi prašau, pradėkime posėdį. Kolegos, padarys keletą pranešimų, kai jau būsime pasiruošę. Taigi yra keli pranešimai dėl, šio ryto, dėl šio ryto darbo atvarkės. Ačiū kolegos, taip prašau sėsti. Taigi yra keli pranešimai dėl darbo tvarkės ir po to bus keli pranešimai dėl pabėgėlių ir migracijos krizės. Galime aptarti tai, kas vyksta ir kad liktų laiko šiek tiek ir diskusijai. Po to taip pat bus daugiau formalių pranešimų. Taigi, dėl darbo tvarkės. Pirmiausia, noriu pateikti keletą darbo tvarkės pakeitimų jūsų patvirtinimui. Pirmiausia, bus naujas punktas 4.1 dėl trilogų, dėl nekaltumo prezumcijos stiprinimo. Apie tai bus kalbama 9.20, tačiau mes jau šiek tiek vėluojame, tai pabandysime paskubėti reikalus. Toliau šeštas klausimas dėl balsavimo dėl lankstumo instrumentų Graikijai ir Italijai šitą, šį klausimą atidėsime. Toliau dėl saugaus, saugaus nuotolinių būdų pilotuojimo orlaivių sistemų e, balsavimas bus atkeltas. Ir toliau vienas įdykas klausimai. Frontex direktorė negali dabar dalyvauti ir dalyvaus kitame posėdėje. Dėl skubių reikalų lektorius turi, turi būti Graikijoje. Tikiuosi, kad visi kolegos tai supras. Tačiau tikimės, kad sulauksime direktorius kitame posėdyje ir apie tai pranešiu, pranešime vėliau. Norėčiau paminėti dar keletą dalykų dėl kilusios krizės. Žinau, kad bus norinčių pasisakyti šio klausimo. Kita trečiadienį bus e, padėtas sąjungo pranešimas Ir jau dabar yra svarstom, ar kitą savaitę dar bus rengiama papildomų daugiau diskusijų dėl migracijos krizės. Šiandien iki pietų bus tai nutarta. Toliau. Šio komiteto koordinatoriai pirmadienį spręs, nes pirmadienį bus posėdis, pirmadienį spręs, kokius papildomus elementus reiktų įtraukti į atsaką į krizę kaip reikia atsakyti su tos papildomus klausimus, kurie kyla. Taigi, tam skirtas posėdis vyks pirmadienį. Norėčiau priminti kolegams, kad kitokią dieną vyks e, tiesiog vidaus reikalų tarybos posėdis ir koordinatoriai nori tam pasirinkti. Kitą savaitę vyks balsavimas dėl perkelimo mechanizmo. Reikia turėti pakankamai laiko pasi, pasirengimui. Ir taip pat tam galima surinkti papildomą neįlinį libę posėdį, kad aptartume tarybos siūlomus perkeliamų mechanizmus kitą savaitę. Tačiau pats aš nenoriu visko sudėti į vieną, noriu užtikrinti, kad koordinatoriai viską reguliuotų. Reikia labai atidžiai apgalvoti mūsų sprendimus, kruopščiai apgalvoti kad nekiltų bereikalingos painiavos, nes jau yra rengiama labai svarbi ataskaita apie migraciją. Taip pat rugsėjo 15-26 dienomis bus kalbama dėl šios ataskaitos, tai yra labai svarbus dalykai, yra tad svarbu ir jų nepamesti iš akių. Tikiuosi, kad savaitę susitikti su komisijos nariu ir galbūt kitą dieną bus informuomis ir parlamentas apie esamą situaciją. Taigi tiek norėjau pateikti informacijos, nes puikiai suprantu, koks svarbus tai yra klausimas. Suprantu, kad įvairūs šio, šio komiteto nariai dirba ties šio klausimu tiek čia, tiek savo parlamentuose, tiek suprantu, kad visiems labai rūpi. Ar kas nori pasakyti? Prašau. Ar kas nors norėtų ką nors pridurti prieš patvirtinant darbo tvarkę? Kornelija, prašau. Ačiū. Norėjau pasakyti mūsų pačios vardu dėl migracijos klausimo, tačiau, žinoma, galim padaryti tai vėliau, jau patvirtinus darbo tarkę, kaip jums atrodo geriau. Galiu ir pasakyti dabar pasakyta dabar, nes noriu šį klausimą aptarti prieš tvirtinant darbo tvarkę. Tai yra vis tik visos pastabos dėl pabėgėlių turės būti pasakomas dabar. Prašau. Puiku, kalbėsiu dabar. Taigi, pirmiausia, manau, kad yra labai gerai, jog nuo pat pradžių kalbame apie procedūras ir dėl jų tarėmės. Nemanau, kad dabar jau laikas būtų kalbėti apie tai, kad dar viena kita valstybė narė, nereikia viena kitų kaltinti, nereikia skaluoti situacijos. Reikia turėti galvoje, kad reikia ramiai apsarti pabėgėlių situaciją. Per vasarą matėme labai daug nuotraukų, kokia yra padėtis. Vokietijoje buvo demonstracijos prieš pabėgėlius buvo užpalimų, taigi matome įvairių problemų ne viena šalyje, o įvairiose šalyse. Čia reikėtų kalbėti ne, ne vien apie Graikiją ar Vokietiją ar kurią kitą šalį. Visos valstybės narės turi su tomis problemomis. Tad manau, kad pirmiausia reikia liautis kaltinti, badytis pirštais. Reikia imtis praktinės diskusijos, pragmatinės diskusijos, kaip žengti toliau parlamentas turi imtis praktiškų planų, ką ES turi padaryti. Ir taip pat reikia aptarti, ką reikia daryti kuo greičiau, nedelsant, ypač kalbant apie vaikus, vaikus pabėgėlius. Reikia kuo greičiau imtis priemonių, kad pagertume į situaciją. Dėl to mūsų frakcija palaiko minti, kad kitą savaitę turi būti esminės diskusijos ir turbūt daugiau diskusijų. Ir mes palaikome pirmininko pasiūlymą, kad prašytume koordinatorių E, pirmadienį jau ateiti su pasiūlymais, ką daryti per temas klis mėnesius. Ir kalbėsime apie šios klausimus, jų reikia apie juos gerai aptarti, reikia analizuoti pabėgėlių situaciją, reikia aptarti skubes priemonės, reikia skubiai pagerinti jų situaciją ir taip pat reikia kalbėti apie Europinę teisėkūrą. Net ir Opekijos kanclerė kalbėjo apie tai, kad Dublino sistema kelia problemų, jį neveikia gerai, taigi reikia imti šio klausimo. Ir kitas dalykas, reikia išsaugoti judėjimo laisvę. Taigi apie šios dalykus kalbėsime pirmadienį ir aš prašau kitų frakcijų koordinatorius taip pat rengti savo pasiūlymus, kad būtų galima visiems padiskutuoti. Labai ačiū. Ačiū. Taip labai prašyju kitų kolegų, kad pirmadienį neštų pasiūlymą, kada tu posėdį. Nuo 9.30 apie tai bus kalbama. Tad būtų gerai, kad kuo sklandžiau vyktų darbas. Labai ačiū. Ir raginu turiu pasiruošti po pirmadienio posėdžiui. Toliau. Pirmininko pranešimai. Norėčiau pristatyti koordinatorių rekomendacijas pagal 205 taisyklę. Taigi, Pone Fernando, ponui Lopes Aguilar keli buvo skirtis ataskaitos dėl vizų kodo, taip pat dėl kovos prieš finansinius interesus. Toliau iš Sledemokratų frakcijos ponė Kaufman dėl vizų vieningo formato ataskaitų. Toliau Tereza Imen Basvėro Barijo. Ji bus pranešėja dėl tarybos sprendimų dėl, na, aš nebandysiu ištarti visų šitų medžiagų pavadinimų, taigi yra čia visi šitie cheminiai pavadinimai. Čia tikriausiai ilgiausias dokumentų pavadinimas, kokio sumatęs. Toliau Michael Bonė iš EPP. Ir bus pranešėjas vėl dviejų dokumentų, kurių padimai yra labai ilgi ir moksliniai. Taigi vienas ir kitas dokumentas, kur kalbama apie priežios priemonės. Toliau Sofie Intveld išaldė pranešėja bus dėl ES mechanizmo demokratijai ir ties viršinybei. Toliau ponas Albrecht pranešėjas nuomoniai dėl ES komisijos rekomendacijų dėl TISA. Ir toliau Michael Boni, EPP, pranešėjas dėl skaitmenės vienos vieningos rinkos paketo. Ir Udo Voigt, jis pranešėjas dėl, nuomoniai dėl vartotojų tiesiog aktų tinkamumo, adekvatumo. Ar visi pritarėte šiandien? O dabar dėl balsavimo. Balsavimai bus elektroniniai, tad prašau parinkti korteles. Turi turėti korteles. Ir prieš tai dar šiek tiek informacijos dėl trialogo. Katarina Činičiai pristatys esamą padėtį dėl procedūrinių saugiklių vaikams apsaugoti. Prašau, Katrina, gal galite trumpai pristatyti esamą situaciją. Eh, grazie, Claude, grazie, prezidentė. Labai ačiū, Klaudai. Liepos 14 diena vyko ketvirtas susitikimas. Pirmą kartą pirmininkaujant Luksemburgui susitikome šiame formate. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai šaliai už atvirą bendradarbiavimo dvasę pademonstruotą, už tai, kad e, ji pademonstravo e, ryštą sieki rasti sprendimą atsižvelgiant į parlamento poziciją. Tikiuosi, kad e, bus to ryšto užteks siekiant baigti renkti visą tekstą rudenį pirmininkaujant iki pirmininkavimo pabaigos. E, visos trišalių darybų šalys e, dirbo konstruktyviai, techniniuose susitikimuose taip pat e, padirbėta labai neblogai. Turime gerą pagrindą darbo ir neblogai dirbame kartu su šešėliniais panašiais. Norėčiau jiems visiems padėkoti. Nepristatinėsiu jums dabar techninių detalių Galiu pasakyti tik tai, kad pasiekėme susarimų dėl kai kurių svarbių dalykų, dėl garantijų e, nepilnamečių apsaugos teismo bylose. Vienas iš svarbių veiksnių e, - nepilnamečio statuso prezumcija. Sunku kartais būna tiksliai nustatyti nepilnamečio amžių ir šiame kontekste pasiekti sutarimai Kitas klausimas, dėl ko sustarėme, yra teisė į informaciją. Vyko, vyko nemažai diskusijų, bet susitarimas pasiektas, man atrodo, leis mums susitikrinti visą būtiną informaciją apie asmenį, kurio atžvilgiu yra vykdomas tyrimas. Ir tuo pačiu metu iš valdžios institucijų bus nereikalaujama per nelik daug informacijos, tačiau e, kalbame tik tai apie bazinę informaciją, apie teisės, apie e, saugiklius, kurie taikomi. Kitas svarbus susitarimas dėl e, apklausos nepilnamečių. Dar vienas aspektas e, siekiama užtikrinti, kad nepilnametis e, yra vertinamas pagal geriausias įmanomas priemonės. E, dar vienas dalykas e, - tyrimas taryba reiškia tam tikrą pasipriešinimą dėl kai kurių aspektų, dėl parlamento e, prašymų. Tiksliau apžiūra medicinė, dėl, dėl šio dalyko parlamentas prašė platesnių e, nuostatų. Mes e, siūlome terminą apsauga Bet svarbiausias dalykas, kad nepilnametis, kuris yra sulaikytas, turi teisę į bet kokią medicinos pagalbą, ne tik tai skubę, ne tik pirmąją pagalbą. Dabar siekiama kompromiso, bet mes turime e, dėl kai kurių e, straipsnių dar susitarti. Vienas iš tokių kompromisų yra specializuotas mokymas visų asmenų, kurie e, nagrinėja užsima nepilnamečių bylomis. Yra kai kurių dėja dar neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, teisė į advokato pagalbą ir direktyvos apreptis. Ar kalbame apie procedūros proceso pradžią, pabaigą ir nusikaltimų, nusikalstamų veikų tipus Bet e, trišalėse darybose e, atmosfera buvo palanki, su Luksemburgu dirbame gerai ir tikiuosi, kad galime užsitikrinti gerą kompromisą. Ir manau, kad visai greitai galėsime sutarti dėl teksto. Jeigu, aišku, turite klausimų, tai aš mielai į juos atsakysiu. Ačiū. Dėkoju, Katrina. Labai išsamei viskas buvo pristatyta, bet nebuvo, neturime daug laiko, taigi kalbėsime apie kitus pranešimus. Austriečių šurupiliečių atvykimo sąlygos, e, kai atvyksta mokytis mokslinio tyrimų tikslais. Cecilija. Cecilija Vikštrom, prašau, gal pristatysi šį klausimą. Ačiū pirmininkė. Labas rytas visiems. Labai malonu vėl matyti visus. Tikiuosi, kad vasara buvo gera. Pirmiausiai jums pirmininkė, nes ruduo bus nepaprastai sudėtingas mums visiems. Labai malonu, kad visi grįžome gerai nusiteikę. Liepos 16 dieną vyko ketvirtosios e, dėrybos dėl e, šio klausimo ir pirmą kartą sutikome e, pirmininkaujant Luksemburgui. Darbo atmosfera buvo gera, siekime visi dirbti konstruktyviai, visos institucijos siekia susitarti dėl šio klausimo iki metų pabaigos. Ir mes esame įsitikinę, kad šis dokumentas bus naudingas visoms valstybėms narėms, kad užtikrins e, konkurencingumo sąlygas geresnės visiems. Pradėjome e, diskusijas apie aprepti direktyvos ir nusprendėme, kad per e, kitas ir šalias darybas dar apie tai kalbėsime, kadangi šis aspektas yra labai delikatus. Mums pavyko susitarti dėl uh, E, vizų paraiškų dėl dokumentų, kurie pateikiami oficialiomis kalbomis, e, iš ankstinio patvirtinimo procedūros, pakankamų išteklių, e, įrodymo, kad asmo turi pakankamų išteklių, taip pat dėl šeimos narių apibriešties ir skaidrumo. Taigi rezultatai geri. E, dėl straipsnių, dėl atmetimo prašymo ir neatnaujinimo vizų daug kas pasiekta, tačiau dar ne viskas išspręsta. Pavyzdžiui, 80 straipsnis 2F e, dalys taryboje pateikė atitinkamus pasiūlymus dėl pagristų motyvų. Parlamentas mano, kad e, tarybos pasiūlymai pernelyg e, daug veiklos laisvės e, paliks taikant visą direktyvą ir mes negalime su tuo taikstytis. Dar reikės kalbėti apie tai, kaip taikomas reikalavimas palikti adresą primančioje šalyje, darbo rinkos patikros ir kitų aspektų. Aš lankiausi Luksemburgės Kifos neformaliame, neoficialiame sutikime ir turėjome galimybių aptarti dvi šalių pagrindų šios klausimus e, su skirtingų valstybių narių atstovais, su aštuonių e, valstybių narių atstovais susitikau. Ir iš tikrųjų tai buvo gera galimybė pasikalbėti su valstybėmis narimis ir man pačiai buvo uh, labai naudinga. Aš e, tikrai galėjau dar kartą įvertinti Luksemburgą ir Šengeną. Konkrečiai, kitos trečios šalys e, dėbės vyks 29 dieną. Aš e, laukiu tų dėrybų ir tikiuosi, kad mums su šešėlinis panešiais toliau neblogai seksis dirbti. Iki šiol viskas vyko labai gerai. Taigi taip ir toliau dirbsime. Dėkui, Sicilija. Vienas narys dar nori pasakyti šiuo klausimu, bet kaip ir ankstesnio klausimo atveju nenorėčiau suteikti žodžio, kadangi turime balsuoti pusę dešimtos ir dar e, vienas papildomas pristatymas bus, kuris nenumatytas darbo tvarkė, tai yra Natalija Grisbė, kuri e, rengė pranešimą dėl e, nekaltumo prezumcijos direktyvos. Natalija, prašom trumpai mums pristatykite šį klausimą ir trišalės darybas. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Labas rytas visiems. Po e, šių e, gerų vaisingų atostogų e, Lapkričio mėnesį prasidėjo darbai dėl šios direktyvos, kaip prisimėte, komisija tuo metu paskelbė teisėkuros priemonių paketo pasiūlymą apie procedūrinės teisės. 14 metų gruodžio mėnesį taryba patvirtino savo bendrąjį požiūrį dėl šios direktyvos, o šių metų kovo mėnesį mūsų komitetas didelę balsų daugumą patvirtino mūsų poziciją dėl direktyvos pasiūlymo ir mes e, pradėjome trišalės dėrybas ir tikrai gera atmosfera darbo vyravo e, dėrybų metu tarp mūsų visų. Mes siekėme uh, pasiekti pažangos e, dėl šios svarbaus teksto ir e, tęsiasi diskusijos. E, Dviejos trišalės dėrybos buvo, pirmininkant Latvijai, balandį ir gegužė. Norėčiau padėkoti šiai šaliai, kadangi daug dėmesio skiria šiam klausimui. Pirmojo sustikimo metu mes apžvelgėme pozicijas 14 straipsnių direktyvos, e, neėjome giliai į detalės, o gegužės mėnesį per antras dėrybas mes nuo 1 iki 5 straipsnius nagrinėjome ir e, susitarėme dėl kai kurių dalykų, pirmiausia dėl trečio straipsnio, e, dėl prezumcijos pačios, dėl direktyvos laikinojo taikymo, tai yra antrasis straipsnis ir taip pat E, reikia pasakyti, kad lieka mums dar e, tam tikrų dalykų dėl įrodymų naštos atgalinės ir penktas straipsnis, taip pat antras straipsnis dar ne visiškai yra išnagrinėti. Dėl įtariamojo asmens pasirodymo ir taip pat ketvirtas straipsnis e, E, trečiasis tikimas e, įvyko Liepos pirmą dieną, pradėjus tik tai pirmininkauti Luksemburgui. Mes šiek tiek pažangos pasiekėme dėl šešto ir septinto straipsnių, bet dėrybos e, kol kas vyksta sudėtingai. Pirmiausiai dėl teisės nekalbėti, šeštasis straipsnis. Ir Taip pat dėl dešimtojo straipsnio e, galimybė teisti už akių in absentie, aštuntas straipsnis. Ir tai yra klausimai, e, kur, ties kuriais daug dirbome. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad e, labai aktyviai dalyvauja darybose šešėliniai pranešiai. 17 e, dieną vyks ketvirtosios darybos. Mes kalbėsime pirmiausiai apie direktyvos taikymos sritį, apie e, įrodymų naštą ir teisę tylėti. Ir dėl e, įkalčių priimtinumo. Aš esu pasirengusi atsakyti jums į klausimus vėliau, jeigu jūs jų turėsite. Viskas gerai, Natali. E, dėl to norėjome išgirsti informaciją apie trišalės darybas. Dėkui kolegoms, kurie išklausė visos informacijos. Darbai nepaprastai svarbus. Norėčiau visiems padėkoti už tuos darbus ir už pranešimus. Salė yra šiek tiek triukšmo, turbūt todėl, kad tuoj prasidės balsavimas, kolegos susėskite ir mes tuomet galėsime pradėti balsuoti. Norėčiau pasakyti, kad balsuosime elektroniniu būdu, pasirenkite savo korteles, ar kas nors neturite jų, tai tuomet pasakykite, atrodo, kad visi jas turi, tai tuomet viskas gerai. Trumpa pertraukėlė. Kolegos, jeigu esate pasirengę, tai pradėkime balsuoti e, dėl orlaivių sistemų, e, nuotoliniu būdu pilotuojamų e, orlaivių sistemų, tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, Saraja Post yra pranešė ir visi yra pasirengę. Kas ne, kas nėra pasiruošęs. Tai klausiu, ar jūs pasirengę? E, salė yra asmenų, kurie vaikšto, nesėdi, prašau visų nusiraminti, susėsti, nes matau, kad kai kurie dar nesisėda į savo vietas, prašau atsisėsti, nes tuoj balsuosime. Taigi balsuojame. Penktasis kompromisas. Balsuojame. Laukiu, kol atneš mano kortelę. Prašau, priskaičiuokite prie socialistų mane. Aš balsuosiu ranką kol kas. Atsiprašau, atkeliauja, tuoj atneš man kortelę. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Tyliau viskas buvo išsakyta šį kartą. Turime dar kartą balsuoti dėl šio punkto. Prašom, kolegos. Pradedame balsuoti. Dar kartą, ar visi turite savo korteles, ar visi yra pasirengę balsuoti? Taigi balsuojame. Supratome, kad ne visi visi balsavo kol kas. Jeigu turite savo korteles, tai dalyvaukite balsavime, atsibuskite. Pradedame balsuoti dėl penktojo kompromiso. Balsuokite. Dar kartą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Prašom balsuoti. atsiprašo pirmininkas, 23 pakeitimas. E, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šeštasis kompromisas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. Aštuntasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintasis. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Patvirtinta. Dešimtasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 12 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, patvirtinta 13 kompromisas. Balsuojame. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Keturioliktasis kompromisas. Pradedamas balsavimas. Baigiamas. Patvirtinta. Penkioliktasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 53 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 16 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Konstatuojamosios dalis. Pirmasis kompromisas. Prašom balsuoti. Saimas baigtas patvirtinta. Antrasis kompromisas. Dalimis pirmoji. Balsuojame. Baigėme. Atmesta. Antroji dalis antrojo kompromiso. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta ketvirtasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Dvyliktasis. E, balsavimas baigtas patvirtinta. Septynioliktasis pakeitimas žodžiu. E, siūlom pakeisti žodį legitimacy, žodžiu necessity. E, balsuojame dėl žodinio pakeitimo, jeigu niekas neprieštarauja. Prašom. Balsavimas baigtas galutinis balsavimas. 18 dar balsuojame. Balsavimas baigtas. Pirmininkas atsiprašo, reikia dar kartą balsuoti dėl 18 pakeitimo. 18 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Sveikinu pranešyje. Kolegos, pereikime dabar. Sveikiname pranešėją. Dabar iš karto pereikime prie balsavimo sąrašo dėl biudžeto pakeitimų. Pranešėjas Peter Niedermüller. Pradėkime nuo uh, E, pakeitimo 5916. It's 5126. What's the problem? Kas yra? Ar kyla kažkokių sunkumų? Pra, pradėkime balsuoti. Teskime darbą. Pakeitimas 5916 pradedame balsuoti.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 Ar visi turi atitinkamą balsavimo sąrašą? Prašau pasimti teisingą balsavimo sąrašą dėl biudžeto pakeitimo ir pradedame nuo pakeitimo 5916. Ar visi tikrai tą žodžio prasme žiūrime į tą patį puslapį? Okay, let's open that again. Everyone, everyone... Pradėkime dar kartą. E, atrodo, jau dabar visi turi tinkamą balsavimo sąrašą, tai svarbus balsavimas, nieko nenoriu skubinti, kad e, nekiltų jokių problemų, jokių klaidų. Pradėkime dar kartą. Pakeitimas 5916. Pradedame balsuoti. So Jis e, nebuvo dar baigtas, taigi pradėkime iš naujo. I don't know what happened there.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 5918. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 5946 pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 5947. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 5919. Pradedame balsuoti. The vote is Baigiame balsuoti. Atmesta. 5987 pradedam balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta 5991 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 5986 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 5972 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 5938. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar A kompromisas pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 5922 pakeitimas. 5922, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 5983. Pradedame balsuoti. 5983. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 5982 e, pradedame balsuoti. Is... Baigiame balsuoti. Atmesta. 5923 pradedame balsuoti. Is... Baigiame balsuoti Atmesta 5924. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Toliau B kompromisas pradedame balsuoti dėl jo. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šis kompromisas. Toliau pakeitimas 5970. Balsuojame. 5970. Balsuojame. just I'd rather be clear. Mm, noriu pasitikslinti, ar visi teisingai balsuoja. E, pakeitimas 5970. Laukiau, kol visi pabalsuos. Kągi, e, visi baigė, baigėme balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Toliau e, pakeitimas 5979. Pradedame balsuoti. Amendment 5. 5979. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas 5940. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šis pakeitimas. Toliau 5945. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 5968 pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Toliau 5988. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmestas šis pakeitimas, toliau 5989 pradedame balsuoti. Baigiame. Atmestas šis pakeitimas, toliau 5926 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Kitas e, pakeitimas 5949. Pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. Patvirtintas šis pakeitimas. Toliau pereikime prie C kompromiso, balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šis kompromisas. Toliau 5951 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 5952. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 5953. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 5990. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Tuomet pereikime prie pakeitimo 5904. 5904 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Pakeitimas 5954. 5954. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigtas balsavimas. Patvirtintas šis pakeitimas. Toliau pakeitimas 5969. 5969 pradedam balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. 5955. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas pakeitimas. Toliau pakeitimas 5905. Prašom balsuoti. Apologies, colleagues. We do this. Atsiprašau, kolegos, turėtume balsuoti dėl pakeitimo 5928. Prašom. Baigiama balsuoti. Atmestas šis pakeitimas, toliau 5929. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 5942. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Toliau 5943. Pradedame balsuoti. That was amendment 59. Taip, pakeitimas 5943. Baigiame balsuoti. Atmestas 5944. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas 5956. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau eikime prie pakeitimo. Ne, viskas. Baigiame. Visus e, pakeitimus. I don't know. colleagues because we Dabar, e, kolegos, galime perėti prie nuomonės e, projekto. Pranešėjas Petr Niedermiller, e, trečiasis pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Pirmasis pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Šis pakeitimas taip pat atkrenta. Nepatvirtintas. Antrasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Ketvirtasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta penktasis pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septintasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti Atmesta. Devintasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, prašom balsuoti. Vote is closed. Baigiame balsuoti, patvirtinta 11 pakeitimas. 11 pakeitimas, prašom balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti, patvirtinta. A kompromisas. Pradedam balsuoti. The vote is. Baigiame balsuoti tai A kompromisas. A kompromisas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau pereikime prie penktojo punkto. Penktasis punktas su pakeitimu. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sorry, that is reject. Atsiprašau, sako pirmininkas, atmesta. Atmestas šis pakeitimas. Dabar balsuokime. Dėl e, penktojo punkto 16 pakeitimo ir čia 16, 17, 11 pakeitimai balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19 pakeitimas. Pradedam balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 pakeitimas. Prašom balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 21 pakeitimas. Pra, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 22 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 23 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvidešimt penktasis pakeitimas, prašom balsuoti. Is... Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvidešimt šeštasis pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 27 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 28 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 29 pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigtas balsavimas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar balsuokime galutinai. Galutinis balsavimas pradedam. Baigiame balsuoti. Patvirtinta balsų dauguma. Sveikinu e, Petrį Nidermüllerį puikiai padirbėjot. Ačiū kolegos už dėmesį. Baigiame balsavimo sesiją. Uh, Tomas Didovski norėtų trumpą pranešimą Jums pristatyti. Mm, Gerbėmiai kolegos. Gerbėmiai kolegos. Atsiprašau, Aš tik e, norėčiau padėkoti Peteriui Niedermülleriui už bendradarbiavimą. Šiandien jo gimtadienis, taigi norėčiau pasveikinti Peterį, palinkėti gero gimtadienio. Thomas, that was very elegant. Thank you very much. Nuostabu, labai elegantiškai pasisakėt.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 Prašau sėstis į vietas, mums reikia dirbti to, toliau pagal mūsų darbo tvarkę. Norėčiau prašyti jūsų dėmesio. Ypač uh, tų kolegų, kurie nori dalyvauti nagrinėjant uh, kitus darbo tvarkės klausimus, jeigu norite uh, pasikalbėti, prašau išeiti. Būčiau dėkingas. E, toliau e, kiti mūsų darbo tvarkės punktai, kuriuos turėtume aptarti, tai punktai nuo 13 iki 19. Kolegos, e, prašau sėstis. Kitas darbo tvarkės punktas susijęs su vizų politiką, abipusiškumo e, principų, tai e, e, komisijos ataskaita, kurioje įvertinama padėtis susijusi su abipusiškumo principo nesilaikymus tam tikromis trečiosiomis šalimis vizų politikos srityje, tai ypač susiję, tai yra penktoji stebėjimų po vizų režimo liberalizavimo vakarų Balkanų šalyse ataskaita. Taip pat panašios ataskaitos dėl Gruzijos, Ukrainos, Taip pat, e, jeigu visi nusi, nu, nurimsite, galėsime išklausyti komisijos, atrodo, kad niekam neįdomu. Kolegos, e, prašau nurimti. E, taip pat išgirsime komisijos nuomonę apie tai, kaip sekasi dėrėti su Peru ir Kolumbija. Ypač e, dėl paskutinio klausimo norėčiau e, priminti e, Jums susitarimą, kad parlamentas turėtų būti nedėlisant informuojamas apie visus dėrybų etapus Ir norėčiau priminti nariams, kad neseniai e, buvo priimtas Teisingumo teismo sprendimas e, dėl parlamento ir tarybos e, bylos dėl susitarimo su Mauricijaus sala. Ten taip pat buvo aiškiai pasakyta, kad kitos institucijos privalo imtis iniciatyvos ir informuoti parlamentą, ne tik veikti parlamento prašymų e, dėl informacijos. Suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams ir po to galėsite teikti savo klausimus ir pastabas. Komisijos vardu turėtų dalyvauti posėdėje ponas Nilsen. Ne, tikriausiai atrodo vietoje jo bus ponas Palman. Ne, abu. Jie yra puiku, kas norėtų pradėti. Ačiū pirmininkė. Esu Diderik Palman, e, vadovauju visų politikos skyriui ir e, ponas Nilsen atstovauja kitus skyrius. Aš atsakau už e, abipusiškumo principą vizų klausimus rytyje ir kitus klausimus. Visų pirma, norėčiau pristatyti Jums abipusiškumo principą. Uh, vizų politikos srityje, kai kurios tarptautinius susitarimus, o po to ponas Nilsen galės papasakoti apie savo darbą vizų liberalizavimo srityje. Taigi, visiškumo principas vizų srityje. Kaip žinote, Europos parlamentas ir taryba 2013 m. gruodžio mėnesį patvirtino atnaujintą E, abipusiškumo principo mechanizmą vizų politikos srityje, kurio tikslas užtikrinti didesnį solidarumą ir e, greitai reaguoti į tam tikrus atvejus, užtikrinant e, tinkamą abipusiškumą. Nuolat vyksta stebėsime, kas šešis mėnesius komisija turi priimti sprendimus, suspenduoti supaprastintą vizų režimą tam tikroms šalims trečiosiams šalims, e, toms, e, kuriams dar reikia vizų patekti į valstybės narės, arba komisija turi tvirtinti ataskaitą, kurioje e, paaiškina, kodėl nepatvirtino tokio gyvendinamojo teisės akto dėl e, supaprastinto vizų e, režimo suspendavimo. Kas šešis mėnesius turi vykti tas sprendimo prieimimo arba proceso patvirtinimo, ataskaitos patvirtinimo procesas. Ir e, komisija vėliau turės patvirtinti deleguotusius teisės aktus e, dėl supaprastinto vizų režimo suspendavimo toms šalims, kuriams dar reikia vizos patekti į valstybės narės. Šis mechanizmas pradėjo veikti Dėl e, abipusiškumo principo komisija e, gavo pranešimus iš e, penkių valstybių narių - Bulgarijos, Kroatijos, Kipro, Lenkijos ir Rumunijos. Ir čia kalbama apie abipusiškumo principą su penkiomis trečiosiamis šalimis - Australija, Brunei Dalai Salam, Kanada, Japonija ir JAV. buvo patvirtinta pirmoji ataskaita šioje srityje 2014 m. spalio mėnesį ir e, nuo 2014 m. balandžio iki spalio e, vyko trišaliai susitikimai, kuriuose dalyvavo valstybių narių atstovai, trečių šalių atstovai, e, ir komisijos atstovai ir ten aptariam priemonės, kuriamis galima būtų pagerinti situaciją, keitėmės informaciją apie atitinkamą vizų politiką ir um, sprendėme, kaip galima būtų uh, šiams šalims panaikinti vizų režimą. Taigi pirmoji ataskaita buvo patvirtinta 2013 metais, kita 2014 balandžio mėnesį. Valstybės e, narės e, prašė suspenduoti neprašė suspenduoti toms šalims e, vizų panaikinimo režimo ir pristatė tuos atvejus, e, kai taikomas abipusiškumo principas, visos abipusiškumo problemos su Brunojimi buvo įspręstos per tą laiką ir um, ypač, e, kad dėl Kanados ir JAV šios šie atvejai dar nagrinėjami ir galiu gana atvirai pasakyti, kad vargu ar e, šie atvejai galės būti spręsti iki kitų metų balandžio mėnesio, kai pradės galioti deleguoti į teisės aktai. E, JAV e, atveju yra labai griežtos sąlygos, pagal kurias galima prisijungti prie vizų režimo panaikinimo programos. Yra nustatytas tam tikras kvotos lygis 3 procentai ir prašymo atmetimo lygis yra 3 e, procentai ir e, panašu, kad e, faktiniai skaičiai labai nutolė nuo šio lygio ir tikriausiai ne, nepavyks sumažinti lygį mažiau nei nustatyta riba iki kitų metų balandžio mėnesio. Kas dėl e, Kanados, jos teisės aktuose taip pat yra nustatyta įvairių e, kiekybinių kriterijų. E, kitas, vienas iš jų taip pat yra vizų atsisakymo, vizų išdavimo atsisakymo lygis, yra ir kitų kriterijų, yra skaičiuojamas vidurkis per trejus metus. Ir valstybės narės, kurioms dar reikia vizų patekti į Kanadą, tai Rumunija, Bulgarija per trejus metus jų vidurkis turi būti žemesnis nei nustatytas lygis. Ir e, mažai tikėtina, kad e, šios dvi valstybės narės galės atitikti e, šį reikalavimą iki kitų metų balandžio mėnesio. Taigi tokia yra padėtis šiuo metu ir tikriausiai iki kitų metų balandžio mėnesio komisija turės imtis uh, veiksmų ir tvirtinti deleguotusius teisės aktus ir e, pritaikyti vizų reikalavimus e, Kanadai ir JAV. Taip pat norėčiau, naudodamasis progą, iškelti vieną svarbų klausimą, atkreipti narių dėmesį į tą klausimą ir e, norėčiau Jūs paskatinti susipažinti su dviem ataskaitomis, kurios jau yra patvirtintos, ten viskas paaiškinti kur kas detaliau. Kalbu apie vizų reikalavimus, kuriuos e, Japonija taiko e, Rumunijos laikinųjų pasų turėtojams. E, tas klausimas keliamas yra abiejose ataskaitose, kurias ką tik minėjau, ir jis taip pat bus sprendžiamas peržiūrėto abipusiškumo principo mechanizmo kontekste. E, nuolat bendraujame šiuo klausimu su atitinkamu komitetu taryboje ir um, kaip e, teisės aktų leidėjas parlamentas um, turėtų taip pat sakyti savo nuomonę, norėtume ją išgirsti prieš komisijai e, priimant sprendimą šiuo klausimu abipusiškumo principo mechanizmo kontekste. Galima būtų dabar nemanau, kad dabar turėčiau laiko paaiškinti Jums, kokiais argumentais vadovaujasi komisija, e, spręsdama šį klausimą. Manau, kad e, tiesiog norėčiau kreipti Jūsų dėmesį, kad tokia problema yra ir kad e, turime ją spręsti kartu. Ačiū. Norėjau patikti Jums klausimą, bet Jūs turbūt jau jį atsakėt. Noriu pasirauti, ar nariai turi klausimų komisijos atstovui. Atrodo, kad ne. Norėjau suteikti žodį abiem komisijos atstovams, ar jūs abu norėjot pasisakyti, pristatyti savo uh, klausimas dėl Peru ir Kolumbijos dabar, ar ne? Ačiū, pane pirmininkė, taip norėčiau pateikti trumpą pristatymą. Visų pirma, dėl Gruzijos ir Ukrainos, o po to dėl vizų liberalizavimo Vakarų Balkanų šalims. Taigi, pirmiausia, Gruzija. Kaip žinote, vyksta diskusija dėl vizų, kuri pasitiktais metais vizų liberalizavimo veiksmų planas buvo 13 metų vasarį patvirtintas ir Gruzija nuo to laiko dirba šioje srityje, o mes stebime veiklą ir paremėme. Taigi buvo paimta antra pažangos ataskaita, 14 metų spalio mėnesį tai buvo padaryta ir buvo nutarta, kad pirmą etapą jau galima užbaigti, tai yra Gruzija jau yra padarusi būtinus teisėkuros procesus ir galima eiti prie kito etapo, tai yra įgyvendinimo. Toliau trečioje ataskaita 15 metų gegužės 8 buvo patvirtinta ir tam buvo vertina, kaip Gruzijai sekasi pagal varius rodiklius. Čia dėmėmės ir raštų gautą informaciją iš Gruzijos ir taip pat ir vertinimais vietose ir taip pat konsultavimas su valstybių narių ekspertais. Ataskaitos išvados sako, jo Gruzijos pažanga tikrai yra reikšminga, ženkli. Matome ryškų Gruzijos įsipareigojimą toliau daryti pažangą visose srityse pagal visus rodiklius. Dauguma rodiklių jau yra įgyvendinti, o ir kiti yra beveik įgyvendinti. Matome kelias kur dar reikia daugiau pažangos. Tai čia kalbama apie prieglašio prašymą, taip pat prikybę žmonėmis, narkotikus ir kovos korupciją. Čia reikėtų daugiau pažangos šis srityse ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad ir toliau stebėsime Gruzijos veiksmus ir ją paremsime ir iki šių metų pabaigos bus parengta nauja ataskaita. Tai reiškia, kad jau yra dirbama, per vasarą jau dirbome, sutikome su Gruzija, su tarnybomis ir siekėme jums paremti, kaip įgyventi gerų rekomendacijas, taip pat gavome daugiau informacijos raštu, iš to patikėm sekasi, taip pat buvo, nu, bus naujų vertinamųjų misijų vietoje mėnesio pabaigoje bus. Ir tuomet pagal gautą informaciją parengsime iki šių metų galo naują ataskaitą apie taip, kokia yra situacija dėl likus negyvenatų rodiklių. Toliau Ukraina. Dialogas prasidėjo 8 metais, o 10 metais bus tas dėl veiksmų plano. Ukraina taip pat yra antrame etape pagal bus liberalizavimo planą ir taip pat patvirtina 15 metų gegužės 8 dieną 5 Ukrainos pažangos ataskaitą. Matome, kad padaryta žymaus, žymios pažangos, ypač turim galvoje ypatingas situacijas, situacija, kuris klosti Ukrainoje tiek, tiek vidaus patys, tiek užsienio patys, kokia yra sutinga. Taip pat vis tik lieka sričių, kur raginame Ukrainą ir toliau dirbti ir išlaikyti įsipareigomą reformoms matome, kad dauguma tikslų jau yra arba beveik pasiekti, arba iš dalies pasiekti. Ir matome, kad tai yra geras pagrindas daryti tolesnę pažangą. Dėl iš dalies gyvenintų tikslų, tai čia kalbam apie migraciją ir prieglobščio prašymą, taip pat kovos organizuotų nusikalstumumu, taip pat kovos už prekybą žmonėmis, taip pat piliečių teisų ir tai reikia daugiau pažangos ir taip pat kova su korupcija, čia taip pat reikia daugiau pažangos procedūros tokias pat kaip Gruzijai. E, mes bendraujame ir vasarą bendravome su Ukrainos tarnybomis. Jau prasidėjo šią savaitę vertinamusios misijos vietoje, jos vyks ir rugsėjo mėnesį viso. Ir tikimės kitą ataskaitą parengti ir paskelbti kartu su Gruzijos ataskaita iki metų galo apie tai, kokia yra situacija, kokia bus tuomet situacija. Toliau, paskutinis mano klausimas. Penktoji stebėjimo po vizų režimo liberalizavimo vakarų Balkanų šalise ataskaita. Taigi, norėčiau priminti, kad 90 metais buvo liberalizuotas vizų režimas vakarų Balkanų šalims, įskyrus Kosovą. Ir komisija stebėjo situaciją nuo to laiko. Dirbama su Frontex pats su ESO ir taip pat su Pilš firmos biuras dalyvavo ir siekime leisti žmonėms lengviau keliauti, kad būtų galima geriau regionų integruoti į Europą. Dabar norėčiau šiek tiek pristatyti duomenis iš šių metų nekartos tų pačių skaičių, kurie yra ataskaitoje, nes vis tik tie tikslai skaičiai labai greitai kinta. Ataskaitoje kalbama apie vakarų Balkanų šalių piliečius. Čia neaptariamas yra klausimas, pavyzdžiui, neaptarimi pabėgėlių srautų klausimai, tarkim, Sirijos pabėgėlių srautai, kurie per Balkanų šalis keliauja į Europą. Taigi ataskatoje apie tai nekalbam. Vakarų Bal Balkanų šalių piliečiai svarbu suprasti, kad e, jų šių piliečių judėjimas srautai yra mažesni, gerokai mažesni negu pabėgėlių srautai. Kokios yra pamatės tendencijos? Na, gana neįgiamos. 14 metais matėme, kad vėl padaugėja yra prieglašio prašymo, prašymų iš vakarų Balkanų piliečių. Padaugėjo iki maždaug 20 tūkstančių prašymų. Valstybės narės, kur prašymai patikti, Tai niekas neskaičia Vokietija, Prancūzija, Švedija ir Belgija. 15 metais matome, kad ir toliau auga skaičiai ir per penkius pirmus mėnesius jau 33 tūkstančiai patikto prašymų. Taigi, palyginus su tokiu pat praėjusiu metu laikotarpiu, matome, kad daugiau nei padvigubėjo šis skaičius. Ir tendencija, matome tai, kad ypač Albanijos piliečių daugiausiai prašo prieklupščių ir jie dabar startų didžiausią dalį. Tai yra na, naujovė, nes visą laiką Serbija pirmaudavo šią srityje. O dabar matome, kad ir daugiausiai yra albanų. Labai ryškiai matome, kad daugiausiai yra albanų. Toliau dėl... Matome, kad pripažinimo patvirtinimo skaičius vis dar labai mažas. Tad tikrai nerimo kelia ši tendencija, reikia labai atidžiai stebėti. Ataskaitoje patikime rekomendacijų, kaip spręsti šį klausimą, tas rekomendacijos dar svarbios yra. Ir, pažiūrėjau, vakarų Balkanų atveju mes raginame jos pagerinti mažumų situaciją šalyse, tai padinti bendarbiavimą su valstybėmis narėmis, kad būtų galima išaiškinti nelegalių migrantų kontrabandininkus, taip pat reikia stiprinti sienų apsaugą, užtikrinti pamatinių laisvių ir teisų apsaugą ir taip pat skatinti ir rengti informatumo kampanijas, kad būtų aišinama, kokios yra teisės ir laisvės keliant į Europą. Taip pat nukreipiame rekomendacijas į valstybės narės, kur daugiausiai nu, LV aspektas yra, kad jos geriau parengtų savo migracijos procedūras ir bendradarbiautų su vakarų Balkanų šalimis bei rengtų šalyse informavimo kampanijas. Tolesnis žingsnis bus saugių šalių sąrašų sudarimas. Čia toks metu kaip Balkanų šalis. Ir šitis šio klausimų dirbame. Tai yra saugių kilmės šalių sąrašas. Tiek, nu, tiek ir lauksiu klausimų. Ačiū. Labai ačiū. Na, mano klausimus iš karto užduoti, tai dėl pilčio prašymo skaičių e, prašymų daugėjimo, ar tai paveiks liberalizavimą, vis liberalizavimą. Taip pat noriu paklausti kolego, ar jūs atekom iš klausimų komisijai dėl šių labai kurčių sričių. Toliau kalbėsime apie Peru ir Kolumbiją. Birželio mėnesį buvo pradėtas diskusija dėl šių klausimų, tad žinoma reikės pasiaiškinti. Mat buvo paparafotos tartis. Taigi, ar yra daugiau klausimų? Jeigu ne, tai norėčiau galbūt paklausti jūsų, kad šiek tiek daugiau papasakotumėte apie, apie priglašį prašymų paraiškų daugėjimą ir vis liberalizavimą. Koks čia bus poveikis? Prašau. Labai ačiū. Na, ne, netiek ir daug, ką čia galima pridurti. Su valstybės narėmis nuolat diskutuojame šio klausimu ir kaip žinote, yra mechanizmai, pagal kurias valstybės narės gali notifikuoti komisiją, kad jos ir kad komisija įvestų spandavimo mechanizmą, tačiau kol kas tokių negavome prašymų. Taigi tokia situacija. Žinoma, ir toliau su valstybės narėmis diskutuojame šiuo klausimu. Taip pat ir toliau vyks posėdžiai su, valstybės, su Vakarų Balkanų šalimis, tai ir rudenį vyks. Tokia yra situacija. Ačiū. Labai ačiū už pasisakymą. Komitetas toliau stebės šį klausimą. Ir toliau dėl Peru Kolumbijos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, Peru Kolumbija. Tai klausim, kas pasakysiu aš. Ir, kaip žinote, 2001 metų visas reglamentas buvo kitų metų gegužė pakeistas ir siekime traukti 9 šalių pozityvių sąrašą šias šalis. Ten yra įtrauktas Karibų ir Ramijo vandenino smulkia šalis, taip pat į Junktinė Arabų Emiratai ir taip pat Peru ir Kolumbija dabar. Gegužės mėnesį 14 metų buvo priimti pakeitimai, pakeitimai ir tuomet buvo siekiama sudaryti starimus dėl visų režimų panaikinimo. Ir tuomet komisija gavo direktyvas dėl, e, tiksliau nurodymus dėl dėrybų su 17 iš tų valstybių, tačiau dėl kitų trūko įgaliojimų dėl dėrybų su dviem šalimis. Ir tikimės, ir tai taip pat gauta praėjusiu metu rugsėjį dėrybos pradėtos buvo ir greitai buvo sėkmingai baigtos. Ir šio komiteto pirmininkui buvo atsistas laiškas apie tai, 15 metų kovo 27 dieną ir laiške generalinis direktorius informavo, kad Dominika, Granada, St. Lucija, St. Vincentas, San Mao, Rytų Timoras, Tendatas ir Tobagas, Jungtinė Arabo Emiratai, Vanuatu šalis e, jau baigė darybų procesą ir startis sudarytos. Ir numatėme laikiną, jau taikyti perinamą laikiną periodą nuo pasirašymo datos. Taigi tuo laišku jau informavome apie esamą situaciją tose darybose Ir noriu pasakyti, kad jau po to laiko buvo pasirašytos sutartys ir jau visos jos galioja. Žinoma, įsigalios kitos tada, kai formaliai patvirtins ir parlamentas. O Peru ir Kolumbija yra kiek kita, kita šalių grupė, nes jos buvo įtrauktas pasnumintai į komisijos pasiūlymą. Ir tai buvo padaryta valstybių narių prašymų. Ir per Kolumbijos traukimas į pakeitimą buvo padarytas ta, su sąlyga, kad komisija įvertinčių šalių situaciją, ar jos gali dalyvauti visur šiam panikinamos programai ir komisija turėjo įvertinti, ar šios šalis atitinka visus kriterijus, kurie yra vizų reglamente. Taikomame toms šalims, kurios nori be vizų režimo. Vertinimo ataskaitos buvo patvirtintos praėjusiu metu rudenį ir komisija patvirtino, kad nors ir yra problemų, ypač dėl prekybos narkotikas, organizuotų nusikalstamumo, vis tik komisija mano, jog šios dvi šalis taip pat gali atitikti reikalavimus vizų režimo panaikinimui. Taip pat buvo praeitos dėrybos, tai prasidėjo šį metų pavasarį ir Tuomet buvo pradėtis šios sutartys Birželio mėnesį vykusi viršūnų sutikimo ES ir EULEX viršūnų sutikimo metu. Dabar Peru ir, Kolum, Peru ir Kolumbija laukiam, kada bus baigti formalus pasirašym procesai. Komisija kitą savaitę parengs tarybos išvadų projektą dėl šitas šių stačių pasirašymų bei dėl kitų likusių kelių salų. Ir tuomet jau taryba turės patvirtinti tarybos sprendimo projektą dėl pasirašymo ir tuomet šios sutartys jau bus, jau įsigalios nuo pasirašymo datos. Na tiek turiu pasakyti dėl šių tarptautinių sutarčių, dėl šių dėrybų, tačiau žinoma pateiksiu daugiau informacijų, jeigu komiteto nariai to pageidautų. Ačiū. Juan Fernando, norėjote pasakyti kažką trumpai? Dėl šio punkto konkrečiai. Dėl Peru ir Kolumbijos. Galiu pasakyti, kad šio komiteto kai kurie nariai labai aktyviai dirbo. sekdami, kas vyksta su Peru ir Kolumbija, liberalizuojant vizų režimą. Neturėjome daugiau informacijos, negavome naujausios informacijos apie tai ir Teisingumo teismas yra priėmęs sprendimą dėl Mauricijaus. Iš to yra sprendimo aišku, kad Europos parlamentas turi teisę gauti tikslę ir aktualią informaciją ir turi gauti tą informaciją nuolatos, ne tik mūsų pačių prašymų, bet ir atitinkamų institucijų inicijatyva. Dėl to norėčiau pakalbėti apie kalendorių tvarkaraštį, kada įsigalios politiniai sprendimai, kurie buvo patvirtinti, pritarta, kuriems buvo mūsų komitete su Kolumbija ir Peru. Ir kaip dėl kitų šalių, kurios pretenduoja tokį pat statusą, bet dėl Kolumbijos ir Peru, kaip jūs įsivaizduojate, kada sprendimai įsigalios? Nes suprantame, kad abu sprendimai buvo ratifikuoti Europos Sąjungos Latino Amerikos e, aukščiaus lygio konferencijoje birželio mėnesį. Bet komisija nepateikė jokios informacijos parlamentui apie tai. Nei prieš tai negavome tos informacijos, nei po ratifikavimo. Nu, tai kaip iš tikrųjų viskas yra. Ir norėčiau aiškiai žinoti, koks yra tvarkaraštis. Jūs e, kalbėjote apie būsimas procedūras, e, bet dėl kalendoriaus tikrai neaišku. Kaip dėl to kalendoriaus? ir ar nebus kažkokio vilkinimo tikrai e, laikų įsigalios tie sustarimai. Ačiū. Man regis, e, daug kas priklauso nuo tarybos. Dabar Mari Kristin, o paskui paprašysiu, kad e, jūs atsakytumėte klausimus ir apibendrinsime diskusiją. Mari Kristin. Aš žinau, kad 17 dieną Liepos jau buvo kalbama apie tai ir mes turime e, ataskaitą, žinome, kas e, vyko teisme ir e, kai kurie sarimai jau įsigaliojo nors laikinai ir mes dabar pastatome esame prieš faktą. Šiandieną dar kalbama papildomą apie Peru ir Kolumbiją 17 dieną, tai yra ypatinga data. Mes pasisakome už tai, kad būtų liberalizuotas vizų režimas, kadangi tai susijęs su turizmu. E, tai taip pat naudinga Europos turizmui, bet mes į sąrašą įtraukėme e, Junktinius Arabų Emiratus, o šiandieną kalbame apie Peru ir Kolumbiją. Taigi aš klausiu dabar dėl kalendoriaus ir jeigu mums viskas pasakoma tik tai po fakto įvykusio, tai yra parlamento teisų negerbimas. Ir jeigu gerai supratau, e, pagrindiniai motyvai yra SELAK aukščiausio lygio susitarimas ir kas iš tikrųjų įvyko prieš tą aukščiausio lygio susitikimą su Latino Amerikos šalimis, kad pasikeitė pozicija taip pat kaip dėl narkotikų kontrabandos klausimo. Aš nežinau, ar tikrai pasiekta daug pažangos kovojant su šiuo reiškiniu. Ačiū, Marija Kristin. Trumpai suteiksiu žodį Jums, kad apibendrintumėte diskusiją. Sutinku su Jumis tikrai m, mm, nelabai daug buvo kalbama apie tai, bet pagal 281 straipsnį mes tikrai turime gauti informaciją nuolatos šiais klausimais ir dėl to turime taikyti tokias procedūras kartas nuo karto nariai, kuriems rūpi šie klausimai, galės išklausyti informacijos ir tikrai mums labai svarbu užtikrinti komisijos atskaitomybę. E, gal norėtumėte apibendrinti kolegų klausimus ir paskui diskusiją baigsime šio klausimu. Dėkuoju, pirmininkė, ačiū iš klausimus. Pirmiausiai, dėl kalendorius, kada su Kolumbija ir Peru pradėti bus taikyti susitarimai. E, komisija 14 rugsėjo patvirtins dokumentus pasirašyti tarybai, paskui taryba jau turės tvirtinti pasiūlymus dėl vizų režimo atsisakymo. Visi pritarė tam, skaitant ir parlamentą dėl šių dviejų šalių, tai taryba turėtų pasirašyti sprendimus e, be didelių sunkumų. Aš tikiuosi, kad spalį e, mes pateiksime, pateiksime starimą, o paskui reikės suderinti uh, E, datas tom dviem šalim, kada bus parašyti susitarimai, nes per salak aukščiausio lygio susitikimą buvo tik tai parafuoti šie susitarimai. Ir tikiuosi, kad pasirašyti bus sprendimai iki šių metų pabaigos, o paskui e, bus laikinai taikomas režimas naujasis iki oficialaus procedūros baigimo aš įsivaizduoju, kad maždaug pagal uh, tokį kalendorių dirbsime. Aš žinau, kad e, mūsų generalinis direktorius buvo lakvietį jūsų komitete ir jis taip pat pristatė jums informaciją apie Peru ir Kolumbiją apie vertinimo ataskaitas, kurias buvo patvirtinusi komisija metu ir taip pat pateikė komitetų informaciją apie e, pažangą e, žengiant link vizų atsisakymo ir jisai taip pat pavasarį šių metų atsiuntė komitetui laišką Taigi, mano nuomonė, komitetas tikrai gavo labai nemažai informacijos. Dar norėčiau pasakyti, kad jeigu komisija e, veda dėrybas, tai yra jos prerogatyva, ne visuomet e, ji turi informuoti šį komitetą apie dėrybų, e, apie pačias dėrybas, bet apie rezultatus mes komitetą informuosime. Aš būtent dėl to ir atvykau šiandieną pas jūs. Tačiau e, taip pat generalinis direktorius gali atsiųsti dar vieną laišką komitetui, kuris išvardytų visas aplinkybės e, derantis su šiomis šalimis, kad jūsų komitetas turėtų visą informaciją apie esančią padėtį. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes visuomet esame pasirengę atvykti pas jūs ir pateikti informacijos bet kokiu klausimu, vizų politikos srityje ir manau, kad reikėtų galbūt daugiau diskusijų šiais svarbiais klausimais. Pas jūs mes esame pasirengę pateikti išsame informaciją bet kuriuo metu. Dėkuoju. Labai ačiū, dėkuoju kolegams, kurie pasisakė diskusijas. E, šiais klausimais baigsime ir labai e, dėkoju visiems, kurie pasilikote iki posėdžio pabaigos šiandieną. Posėdis trumpas, dar kiti klausimai, ar kas nors norite ką nors pasakyti, ne, tai susitiksime kitą kartą rugsėjo 14 ir rugsėjo 15. Ačiū. that's what the